So, guten Nachmittag. Kągi, kolegos, sveikinuosi jau po pietų. E, mm, toks neįprastas metas balsavimams siūlau dabar visiems skubiai susėsti savo vietas. So, beginning... Kągi, pradėkime nuo pirmo e, kolegės Ajalas Anders pranešimo. Tai ir vardinis balsavimas dėl bendro biudžeto vykdymo patvirtinimo. Balsuokime. Ar visi balsavote? kad daug kas sako ne, tai matyt dar ne visi balsavote. Kągi. E, 560. Tiek mūsų yra salėt tai ir keletą sekundėlių skirkime. beveik jau 600. Taigi balsavimas baigtas. Primta. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikiusi atmesta. Keturioliktas. Kas už? Prieš. Susilaikiusi. Pasitikslinkime vardi, elektroniniu būdu dėl keturiolikto pakeitimo. Balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta pirmas pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikiusi patvirtinta 15 kas už? Prieš. Susilaikiusi patvirtinta e, antras vardinis balsavimas. Balsuokime. Ar visi balsavote? Balsamas baigtas. Patvirtinta. E, aš, pirminio teksto 83 paragrafas, kas už prieš, aš, 85, kas už prieš sulaikiusi patvirtinta 120 paragrafas, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už prieš susilaikiusi patvirtinta antroji dalis, kas už prieš susilaikiusi atmesta 143 pastraipa, penktas pakeitimas, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už? Prieš. Pasitikslinkime elektroninį būdu, tikriausiai atmesta, balsuokime. Taigi, penktas pakeitimas, pirmoji dalis. Ar visi balsavote? Balsamas baigtas. atmesta antroji dalis. Nebereikia. Šeštas pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikiusiai atmesta. 27 pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikiusiai atmesta. 22 pakeitimas. Dėl 27 pasitikslinkime elektroniniu būdu. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. E, Patvirtinti e, 22 pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikiusi patvirtinta 23 pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikiusi patvirtinta. 24, kas už? Prieš. Susilaikiusi primta. 25, kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. Pasitikslinkime dėl 20 pakeitimo. Balsuokime. Ar visi balsavote? Balsamas baigtas. Primta. 26 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikiusi primta. Trečias pakeitimas vardinis balsavimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Primta. Dvyliktas pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikiusi jį primta. Pasitikslinkime dėl dvyliktojo pakeitimo. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta. Na, prašau supratimo. Toliau septintas bals, pakeitimas. Balsuokime vardiniu būdu. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Devintas pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 28 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Primta. Dešimtas pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikiusiai. Primta. Vienuoliktas pakeitimas. Pasitikslinkime dėl dešimto pakeitimo, balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 11 pakeitimas, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už? Prieš. Susilaikiusiai. Pasitikslinkime elektroniniu būdu, tačiau paprašyčiau aiškiai duoti ženklą iš, iš kairės salės pusės. 11 pakeitimas pirmoji dalis balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Primta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikiusi atmesta. Aštuntas pakeitimas. E, balsuokime. Atsiprašau. Aštuntas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikiusi primta. Šešioliktas pakeitimas. Kas už? prieš, susilaikiusiai primta 17, kas už, prieš, susilaikiusiai primta 18, kas už. Pasitikslinkime dėl 17 pakeitimo. Balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsamas baigtas. Primta. 18 pakeitimas kas už prieš, susilaikiusiai primta. 19. Kas už? Prieš, susilaikiusiai primta. 13. Kas už? Prieš, susilaikiusiai atmesta. 20. Kas už? Prieš, susilaikiusiai primta. 21. Kas už? Prieš, susilaikiusiai primta. 29. Vartinis balsavimas. Balsuokime. Ar visi balsavote? Balsamas baigtas. Priimta. Dabar balsuosime vertinimu būdu dėl uh, visos rezoliucijos. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsamas baigtas. Patvirtinta antrasis ponios Ajelas Andras pranešimas Pane Berės, ar pasisakyti dėl darbo tvarkos taisyklių? Merci, monsieur le président. Le président... Ačiū, ponė pirmininkė. E, pirmininkas gavo visą eilę prašymų paskelbti, kad šio pranešimo kai kurios dalys yra nepriimtinos. Pirmininkas atsisakė e, pademonstruoti aiškę poziciją. Tačiau aš išskirtinė tvarka su Markus Ferber pasirašiau visą eilę pakeitimų, pagal kuriuos dalis teksto būtų išbraukta. Aš prašau frakcijos laikytis mūsų patarimo, nes e, tai nėra politinė problema, tai yra e, pinigų ir ekonomikos komiteto kompetencijos klausimas kur, ir biudžeto komiteto klausimas. Mes nesugebėjome visko suderinti. Mes čia kalbame apie e, vieno gelbėjimo fondo egzistavimą arba stabilumo pakto e, įgyvendinimą. Tai nėra nei auditorumų, nei biudžeto reikalų komiteto, nei ekon komiteto kompetencijos klausimas. Todėl aš prašau frakcijos, e, kad kai EPP ir socialdemokratų pakeitimai yra kartu pasirašyti, balsuoti uh, už juos. Dėkoju, kolegė Beres. Tiesiog geros tvarkos vardan galiu pasakyti, kad e, dėl šio pranešimo ne vienas pakeitimas nebuvo paskelbtas netinkamu. Kitas pranešimas, pirmas pakeitimas. Balsuokime, kas už, prieš. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš. Pasitikslinkime elektroninį būdų, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsamas baigtas. Akivaizdžiai patvirtinta, tačiau atrodo, kad čia reikia orientuotis ne kairę ir dešinę, bandant nustatyti ar balsuoto į viršų ir apačią. Toliau, antras pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikiusiai primta. Trečias pakeitimas. Kas už? Prieš? susilaikiusi primta. Ketvirtas, kas už? Prieš, susilaikiusi primta. Penktas, kas už? Prieš, susilaikiusi primta. Pasitikslinkime dėl penkto pakeitimo. Balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Deja, per nelik vėlai išgirdau, tikrai man daug kas e, piktinasi garsiai, taigi balsuokime dar sėki elektroniniu būdu dėl ketvirto pakeitimo. Balsuokime. Ar visi balsavote? Balsamas baigtas. Primta. Šeštas pakeitimas, kas už? Atsiprašau, dėl trečio pakeitimo niekas nešūkavo. Dėl ketvirto šūkavo, bet e, tuo metu jau pasiūliau balsuoti dėl penkto pakeitimo, todėl šiek tiek sugrįžau atgal e, dėl ketvirto pakeitimo. Dabar šeštas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikiusiai atrodo atmesta, tačiau pasitikslinkime elektroniniu būdu. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Primta. Septintas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikiusiai. Ta pati dauguma primta. Aštuntas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikiusiai atmesta. Devintas pakeitimas, kas už? Prieš susilaikiusiai atmesta. Dešimtas pakeitimas, kas už? Prieš susilaikiusiai atmesta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už? Prieš susilaikiusiai primta. Pasitikslinkime dėl vienuoliktojo pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Primta. Dvyliktas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikiusieji. Pasitikslinkime elektroniniu būdu. Balsuokime. Ar visi balsavote? Balsamas baigtas. Primta. 13 pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. 14 pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. 15 pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. 16 pakeitimas kas už? Prieš susilaikiusi primta 17 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusi atmesta 18 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusi primta 19 pakeitimas, kas už. Pasitikslinkime elektroniniu būdu dėl 18 pakeitimo. Balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta 19 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikiusi primta 20. Kas už? Prieš. Susilaikiusi primta 21. Kas už? Prieš. Susilaikiusi primta 22. Kas už? Prieš susilaikiusi primta. 23. Kas už? Pasitikslinkime dėl 22. Pakeitimo balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsamas baigtas. E, primta. 23. Kas už? Prieš susilaikiusi primta. 24. Kas už? prieš susilaikiusieji sus, primta. Dabar balsuosime dėl viso pakeisto pranešimo. Vartinis balsavimas balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. E, primta. Perkime prie valį pranešimo. Pirmiausia, dėl biudžeto vykdymo patvirtimo. Kas už prieš? susilaikiusi priimta. Pirmas pakeitimas, kas už prieš susilaikiusi atmesta. Visas pranešimas, vardinis balsamas, balsuokime. Ar visi balsavote? Balsamas baigtas. Primta. Kolega, prašau. Merci, président, pour un rappel au règlement. Ačiū pirmininkė, kad priminėte reglamentą. Žiūriu, e, pona Tarabela. E, ir reikėjo balsuoti keliant ranką dėl ankstesnio pranešimo. Ajalo Sender pranešimo. Aš nesupratau, kaip jis balsavo, nes jis balsavo ir už, ir prieš tuo pačiu metu. Tai, ponė pirmininkė, kaip jūs galite suskaičiuoti? Kolegė. Kolega, Jeigu ponas Tabarela, tabarela tai iš tikrųjų tai padarė. Moment, moment. Ich, ich hab... Taip. Dabar aš jau pasisakau, kolega. Taigi, ponas Tabarela, Tabarela, na paprastai tikrai e, nesidalinu tokiam pastabom, bet jeigu jis iš tikrųjų taip padarė šį sykį, ponė e, Tarabela, prašau. Parfois, faut... Būtent, ponė pirmininkė, kartais reikia humoro mūsų darbe. Aš turiu visą socialdemokratų ir EPP pakeitimų sąrašą. Tai yra pabalsuota, parašyta minusas. Tai aš e, jokaudamas balsavau ir už ir prieš dėl keletos pakeitimų. Bet nemanau, kad e, mūsų pirmininkui tai sutrukdė suskaičiuoti, ar pakeitimas priimtas ar atmestas. Kolegos, na taip, išklausiau jūsų, tačiau laikykime darbo tvarkos taisyklių. Dar vieną minutėlę. Aš suprantu, kad yra visuomenės, yra rinkėjų, yra spaudos. E, ponui Tarabelai Europos parlamentas tampa uh, humoro scena. Dėkoju už labai svarų įnašą prasmingą į diskusijas. Dabar pereikime prie kolegės Šmit pranešimo. Pirmiausia, dėl viso e, pranešimo, varnis balsavimas, balsuokime. Ar visi balsavote? Ar dabar jau visi balsavote? Balsavimas baigtas. Primta. Kągi, keturioliktas e, pakeitimas, rezoliucija, pirmoji dalis, balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Antroji dalis. Balsuokime. Ar visi balsavote? Balsamas baigtas. Atmesta. 15. Pakeitimas vardinis balsavimas balsuojame. Ar visi balsavote? Balsamas baigtas. Atmesta. Pirmas pakeitimas vardinis balsavimas balsuokime. Ar visi balsavote? Balsamas baigtas. Primta. Antras pakeitimas Vidalis, pirmoji dalis, kas už. Atsiprašau. Pirmiausia, antras pakeitimas, kas už. Kas prieš? Susilaikiusi atmesta. Dabar pirminės teksto versija, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikiusi, primta antroji dalis, kas už, prieš, susilaikiusi, primta. 34 pakeitimas. Ne. Pasitikslinkime dėl pirminės teksto versijos 36 e, pastraipą antroji dalis. Ar visi balsavote? Balsamas baigtas. Primta. 34 pakeitimas, vardinis balsamas, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsamas baigtas. Atmesta. 23 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 16 pakeitimas, dvi dalis, kas kart vardinis balsavimas. Pirmoji dalis. Balsuokime. Ar visi balsavote? Balsamas baigtas. E, primta. Antroji dalis, vartinis balsavimas, balsuokime. Ar visi balsavote? Balsamas baigtas. Primta. Pirm, taigi pir, dėl pirminės teksto, kaip ir viskas, aišku, 14 dalis Balsuokime. 30. Kas, balsuokime, kas balsavimas baigtas. Primta. 41 pastraipė, pirminis, balsavimas, pirminis tekstas balsuokime, vartinis balsavimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Primta. 41 pastraipa, pirminis tekstas, balsuokime. Ar visi balsavote? Balsamas baigtas. E, primta. 43 pastraipa, originalus tekstas, vartinis balsavimas, balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Primta. 44 pastraipo pirminis tekstas, vardinis balsavimas, balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Primta. 48 pastraipo, kas už, prieš, susilaikiusi, primta. 50, 35 pakeitimas, kas už? prieš balsamas baigtas. Atmesta. 24 e, pakeitimas, dvi dalis, pirmoji dalis, balsuokime vardiniu būdu. Ar visi balsavote? Balsamas baigtas. Primta. Antroji dalis, vardinis balsamas, balsuokime. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 36 pakeitimas, varnis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. E, 56. Priminė teksto versija, kas už, prieš, susilaikiusi įprimta. 37 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 32 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Primta. 17 pakeitimas, kas už? prieš, susilaikiusi atmesta, trečias, kas už, prieš, susilaikiusi primta, 46 varnis balsavimas, balsuokime, kas už. Ar visi balsavote? Balsamas baigtas. Primta. 80 pastraipą pirminį tekstą versiją. Pirmoji dalis, kas už prieš primta. Antroji dalis, kas už prieš susilaikiusi atmesta. 25 pakeitimas, vertinis balsavimas, balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 85 pastraipė, pirminis tekstas, kas už prieš susilaikiusi jį atmesta. 86 pastraipė, pirminis tekstas, kas už prieš susilaikiusi atmesta 20, 87, kas už, prieš, susilaikiusi atmesta 88, kas už, prieš, susilaikiusi atmesta 91 pastraipa. Pasitikslinkime dėl 88 pastraipos, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Primta. 21 pastraipa, pirminis tekstas, pirmoji dalis, kas už prieš, susilaikiusi primta. Antroji dalis, pri, už prieš susilaikiusi primta. 18 pakeitimas, kas už. 91 mm, pastraipa, eh, antroji dalis, balsuokime vardiniu būdu. Ar visi balsavote? Balsamas baigtas. Atmesta. 18 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai atmesta 33 pakeitimas. Vardinis balsavimas. Balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Primta. 44 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 38 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikiusi atmesta. Ketvirtas pakeitimas. Vardinis balsavimas. Balsuojame. E, ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 31 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikiusi atmesta. Pasitikslinkėme dėl 31 pakeitimo, balsuojame vardiniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Primta. Na, būtų gerai, jeigu kairėje, jo, kairėje salėje pusėje sėdintis parlamento nariai aiškiai pakeltų ranką balsuodami. 107 pastraipa pirmo dalis, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Aštuntroji dalis, e, antroji dalis, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Trečioji dalis, pasitikslinkime dėl antrosios dalies, elektroniniu būdu balsuojame. Ar visi balsavote? Balsamas baigtas. Primta. Trečioji dalis, kas už? prieš, susilaikiusi primta. Ketvirtoji dalis, kas už, prieš, susilaikiusi primta. Penktas pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsamas baigtas. Primta. Šeštas pakeitimas, trys dalis, vardinis balsavimas, pirmoji dalis. Kas už? Balsuokime. Pirmoji dalis. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Antroji dalis. E, balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Primta. Trečioji dalis. Balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Primta. Septintas pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Primta. Aštuntas pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 26 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Primta. 19 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsamas baigtas. Atmesta. Kągi, 109 pastraipa, pirminis tekstas, vartinis balsamas, balsuokime. Ir visi balsavote. Balsavimas baigtas. Primta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, balsuokime. Ir visi balsavote. Balsavimas baigtas. Primta. 20 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 110, pirminis tekstas, kas už? Prieš. Susilaikysi primta. 112 pasraipa, kas už? prieš susilaikiusiai. Pasitikslinkime dėl 112 e, pastraipos vartinis balsavimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Primta. 113. Kas už? Prieš. Susilaikiusi e, primta 115 pastraipa. Kas už? Pasitikslinkime dėl 113 pastraipos. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Primta. 115 pastraipą, kas už? Prieš susilaikiusi primta. 116 pastraipą, kas už? Prieš susilaikiusi primta. 117, kas už? Prieš susilaikiusi primta. Dešimtas pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikiusiai atmesta. Vienuoliktas pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikiusiai atmesta. Dvyliktas pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikiusiai. Pasitikslinkime dėl dvyliktojo pakeitimo. Elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsa, balsuo, balsavimas baigtas. Primta. 13 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikiusi į atmestą. Pasitikslinkime dėl 13 pakeitimo. Balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 39 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsamas baigtas. Atmesta. 30 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuokime. Ar visi balsavote? Balsamas baigtas. Primta. Kągi, nebereikia toliau balsuoti 27 pakeitimo. 21 pakeitimas, vartinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 27 pakeitimas, nebereikia. 28. Kas už? Prieš. Susilaikys atmesta. 22 pakeitimas, kas už? Pasitikslinkime dėl 28 pakeitimo. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 22 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai atmesta 29. Svarnis balsavimas. Balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Primta. Visa rezoliucija su pakeitimais, vardinis balsamas, balsuokime. Ar visi balsavote? Balsamas baigtas. Primta. Toliau. Daugybė ponos Kon pranešimų. Ne ponios, o pono Kon pasitaiso pirmininkas dėl tarybos, vadov, Europos vadovo tarybos, dėl viso sprendimo mm, už prieš patvirtinta. Visa rezoliucija, vardinis balsavimas, balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Primta. Toliau. Dėl e, teisingumo teismo patvirtinimas, kas už prieš susilaikiusi primta rezoliucija, vardinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Primta toliau dėl audito rūmų. Sprendimas dėl biudžeto vykdymo patvirtimo, kas už prieš susilaikiusi primta. Rezoliucija, vardinis balsavimas, balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Primta. Toliau pranešimas dėl Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto sprendimas dėl biudžeto įvykdymo, kas už, prieš, susilaikius primta. Toliau rezoliucija, pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusi atmest pirminį teksto versiją, devinta pastraipa, dvi dalis, pirmo dalis, kas už, prieš, susilaikiusi primta antroji dalis, kas už, prieš, susilaikiusi atmesta rezoliucija. Balsuokime, vardinis balsavimas. Visi balsavote, balsavimas baigtas. Primta. Toliau kon pranešimas dėl regionų komiteto, sprendimas dėl biudžeto įvykdymo, kas už, prieš susilaikiusi primta. Toliau rezoliucija, antras pakeitimas, kas už, prieš susilaikiusi atmesta, ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš prieš susilaikiusi primta. Trečias pakeitimas, kas už prieš susilaikiusi atmesta. Pirmasis pakeitimas, vartinis balsavimas, balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Visa rezoliucija, vartinis balsavimas, balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Primta. Toliau. Kon pranešimas dėl Europos išorės veiksmų tarnybos, sprendimas dėl biudžeto vykdymo, kas už, prieš, susilaikiusiai primta rezoliucija, pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta. Ant 32 pastraipė dvi dalis, pirma dalis už, prieš, susilaikiusiai primta, antroji dalis už, prieš, susilaikiusiai primta. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusi atmesta visa rezoliucija, vardinis balsamas, balsuokime. Ar visi balsavote? Balsamas baigtas. Primta. Toliau konpranešimas dėl Europos ombudsmeno, pirmiausia dėl sprendimo, dėl biudžeto printa, toliau rezoliucija, pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusi jį atmesta visą rezoliuciją, varnis balsavimas. O po to pasitikslinkėme dėl pirmo pakeitimo elektroniniu būdu. Visi balsavote, balsamas baigtas. Primta. Toliau visa rezoliucija, vardinis balsavimas, balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Primta. Toliau. Kon pranešimas dėl Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnų, sprendimas dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo, kas už prieš laikiusi primta. Visa rezoliucija, vartinis balsavimas, balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Primta. Tiek dėl kon. Kon Uh, uh, festivalio toliau, Severman festivalis, pranešimas dėl Europos agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės, antras pakilimas, kas už prieš susilaikiusiai atmesta 17 pastraipė, pirminis tekstas, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už prieš susilaikiusiai primta, antroji dalis, kas už prieš susilaikiusiai primta. Septintas pakeitimas, dvi dalis, vardinis balsavimas, pirmoji dalis, balsuokime. Ar visi balsavote? Balsamas baigtas. Primta. Antroji dalis. Kas už? Ar visi balsavote? Balsamas baigtas. Atmesta. Trečias pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikiusi primta. Ketvirtasis pakeitimas. Kas už? prieš susilaikiusi primta penktas pakeitimas, kas už, prieš susilaikiusi atmesta pirmas pakeitimas, kas už, prieš susilaikiusi atmesta šeštas pakeitimas, kas už, prieš susilaikiusi atmesta bendra rezoliucija, vartinis balsavimas, balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Primtam. Toliau. Toliau sarva man pranešimas energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros sprendimas dėl patvirtimo. Kas už prieš laikiusi primta rezoliucija? Vardinis balsavimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Primta. Toliau sarma Sarba man pranešimas dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotų institucijų. Sprendimas dėl patvirtinimo, kas už, prieš susilaikiusi priimti rezoliuciją, vartinis balsavimas, balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Primta. Toliau sarvama pranešimas dėl ES įstaigų vertimo centro, sprendimas dėl patvirtinimo, kas už prieš susilaikiusi primta rezoliucijos projektas 18 pastraipa, pirminis tekstas, 3 dalis, pirma dalis, kas už prieš susilaikiusi primta, antroji dalis, kas už prieš susilaikiusi primta, trečioji dalis, kas už prieš susilaikiusi primta. Visas rezoliucijos projektas, vardinis balsavimas, balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Primta. Toliau sarvaman pranešimas dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro vykdymo patvirtinimo sprendimas, kas už prieš susilaikiusi primta rezoliucija. Vardinis balsavimas, balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Primta. Toliau sarvame pranešimas dėl ES teisės saugos mokymo agentūros. Sprendimas dėl biudžeto vykdymo, kas už prieš susilaikiusi priimta rezoliucija. Vardinis balsavimas balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Primta toliau servama pranešimas dėl Europos aviacijos saugos agentūros, sprendimas dėl vykdymo, kas už prieš susilaikiusi jį primta. Rezoliucija, vardinis balsavimas, balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Primta. Sarvama pranešimas dėl Europos prieglapščio paramos biuro. Taigi siūloma e, nepalaikyti. Kas už prieš susilaikiusi primta. Taigi, atprašau, visa rezoliucija, vardinis balsavimas, balsuokime. Balsavimas baigtas. Bals... Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Primta. Kągi, serva man pranešimas dėl Europos bankystės institucijos, sprendimas dėl vykdymo, kas už prieš susilaikiusi primta. Rezoliucija, varnės balsavimas, balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Primta. Toliau svarbame pranešimas dėl Europos lygų prevencijos ir kontrolės centro. Sprendimas dėl vykdymo, kas už prieš susilaikiusi primta rezoliucija. Vardinis balsamas balsuokime. Ar visi balsavote? Balsamas baigtas. Primta. Kągi, Sarmanma pranešimas dėl Europos cheminių medžiagų agentūros, sprendimas dėl patvirtinimo, kas už prieš sulaikiusi primta. Rezoliucijos projektas pirm... 12 pastraipė, kas už susilaikiusi. Antroji dalis, kas už prieš susilaikiusi e, primta. Pasitikslinkime. Penktoji pastraipė antroji dalis. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Visa rezoliucija, vardinis balsavimas, balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Primta toliau svarbama pranešimas dėl Europos aplinkos agentūros, sprendimas dėl vykdymo, kas už prieš sulaikiusiai primta rezoliucija. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš susilaikiusiai primta. Visa rezoliucija, vardinis balsavimas, balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Primta toliau starbama pranešimas dėl Europos žuvinkystės kontrolės agentūros, sprendimas dėl vykdymo, kas už, prieš susilaikiusi primta rezoliucija, varnis balsavimas, balsuokime. Ar visi balsavote? Balsamas baigtas. Primta toliau sarmama pranešimas dėl Europos maisto saugos tarnybos, sprendimas dėl įvykdymo, kas už prieš susilaikiusi primta. Rezoliucija, pirmas pakeitimas, vardinis balsamas, balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Primta toliau visa rezoliucija, vardinis balsavimas, balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Primta. Toliau sarvama pranešimas dėl Europos lyčių lygybės instituto sprendimo vykdymas kas už prieš susilaikysi primta rezoliucija, pirmas pakeitimas, kas už prieš susilaikysi primta, trečias pakeitimas, kas už prieš susilaikysi atmesta, antras pakeitimas. Pasitikslinkime dėl trečio pakeitimo, balsuokime. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. Antras pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Rezoliucija. Balsuojame vardiniu būdu. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar sarvama pranešimas dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Rezoliucija vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. Sarvamo pranešimas dėl Europos inovacijų ir technologijos instituto. Kas už prieš susilaiko priimta. Vardinis balsavimas dėl rezoliucijos pradedame balsavimą. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. Sarmama pranešimas dėl Europos vaistų agentūros. Dėl įvykdymo kas už, prieš susilaiko, priimta. Antras pakeitimas kas už, prieš susilaiko, atmesta. Pirmas pakeitimas kas už, prieš susilaiko, priimta. Rezoliucija, vardinis balsavimas. Ar visi jau balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar savimo pranešimas dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsinos centro. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Rezoliucija, vardinis balsavimas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. Sarvamo pranešimas Europos jūrų saugumo agentūros. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dėl visos rezoliucijos vardinis balsavimas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. Sarma pranešimas dėl ES tinklų ir informacijos apsaugos agentūros. Kas už? prieš susilaiko priimta. Vardinis balsavimas dėl rezoliucijos, pradedame balsavimą. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. Sarmo įvykdymo patvirtinimo pranešimas dėl ES geležinkelio agentūros. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Pasitikrinkime. Pirmas pakeitimas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Primta. Dėl visos rezoliucijos balsuojame. Pradedamas balsavimas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. Sarmo pranešimas dėl Europos vertybinių popierių agentūros, kas už, prieš susilaiko priimta, dabar balsuojame dėl rezoliucijos, vardinis balsavimas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. Sarmo pranešimas dėl Europos mokymo fondo. Kas už, prieš susilaiko priimta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos, vardinis balsavimas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. Sarmo pranešimas dėl ES didelės apimties informacinių technologijų sistemų laisvės saugumo ir teisingumo ir dviejų operacijų valdymo Europos agentūros. Klasu už prieš susilaiko priimta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos. Vardinis balsavimas. Pradedame. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. Sarma pranešimas dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros. Biudžeto įvykdymas kas už prieš susilaiko priimta. Dabar dėl visos rezoliucijos pradedame balsavimą. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. Sarvamo pranešimas, biudžeto įvykdymo patvirtinimas, Europos Euratomo teikimo agentūra kas už, prieš, susilaiko, priimta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos, vardinis balsavimas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. Sarmo pranešimas dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo biudžeto įvykdymo patvirtinimas, kas už prieš susilaiko priimta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos, vartinis balsavimas, pradedame. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. Sarvamo pranešimas, biudžeto vykdymo patvirtinimas, Europos teisminio bendradarbiavimo padalinys. Kas už prieš susilaiko priimta. Dabar vardinis balsavimas dėl visos rezoliucijos. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. Sarmo pranešimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo Europos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra. Kas už prieš susilaiko priimta. Dešimtas paragrafas, kas už prieš susilaiko priimta. Balsuojame dėl sos rezoliucijos, vardinis balsavimas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. Saramo pranešimas, biudžeto vykdymo patvirtinimas, ES pagrindinių teisų agentūra, kas už prieš susilaiko priimta. Visa rezoliucija, vardinis balsavimas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. Sarmo pranešimas, biudžeto įvykdymo patvirtinimas, Europos sienų ir pakrančio apsaugos agentūra, kas už prieš susilaiko priimta. Dabar dėl visos rezoliucijos, a, ne, pirmas pakeitimas, kas už prieš susilaiko priimta. Ir visa rezoliucija, vardinis balsavimas, pradedame balsavimą. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. Saramo pranešimas biudžeto įvykdymo patvirtinimas Europos GNSS agentūra. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Rezoliucija, vardinis balsavimas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar panios Dlabajovos pranešimai. Pirmasis biudžeto įvykdymo patvirtinimas biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė. Kas už prieš susilaiko? Priimta. Visa rezoliucija, vardinis balsavimas, pradedame. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. Labajovas pranešimas dėl bendrosios įmonės švarsdangus dukas už prieš susilaiko priimta. Rezoliucija, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas priimta. Labajos biudžeto įvykdymo patvirtinimo pranešimas, bendro įmonė elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės. Kas už prieš susilaiko priimta. Vardinis balsavimas dėl rezoliucijos. Pradedame balsavimą. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Primta. Labajovas pranešimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo antro kūro elementų ir vandenilio bendro įmonė. Kas už prieš susilaiko priimta. Rezoliucija, vardinis balsavimas. Pradedame. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. Labajova biudžeto įvykdymo patvirtinimas naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė. Kas už prieš susilaiko priimta. Vardinis balsavimas dėl rezoliucijos. Pradedame balsavimą. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. Lavajovos biudžeto įvykdymų patvirtinimų pranešimas CITAR gyvendinimo ir brandolių sintesės energetikos vystymo bendroji įmonė kas už, prieš, susilaiko, priimta. Balsavimas dėl rezoliucijos. Pradedame balsavimą. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. Lapajovos biudžeto įvykdymo patvirtinimo pranešimas bendroji įmonė SSR. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Balsavimas dėl rezoliucijos, suvardinės balsavimas, ar visi balsavo. Balsavimas baigtas. Priimta.